Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le... Pone komisijos pirmininkė, pone komisarė, pone pirmininkė Galtieri, mėly kolegos, ponios ir ponai, pirmiausia, prašau tylos. Šis posėdis yra labai svarbus, jis yra viešas ir yra transliuojamas internetu, kad visas pasaulis galėtų mus matyti. Deja, dėl visiems žinomų ir suprantamų priežasčių šiek tiek vėluojama pradėti. Noriu padėkoti pirmininkui Junkeriui ir Pierui Moskovici. Štai, kad jie sutiko šiek tiek e, vėliau pradėti šį susitikimą. Vėluojame jau pusę valandos ir pabandysime darbą organizuoti, kad galime geriau, kad viską padarytume kaip planavome ir suteikti žodį visiems numatytiems kalbėtojams. Noriu padėkoti, šiltai padėkoti ypač pirmininkui Žanklaudui Junkeriui, nes šiandien yra, yra pirmą kartą, kai aš E, aš ne pirmą, pirmą kartą matau, kad e, į komitetą, dirbant jo darbą, ateitų e, komisijos pirmininkas į mokesčių ir ekonominių reikalų komiteto posėdį ateitų pats komisijos pirmininkas. Taigi, tai yra susiję, aišku, su šios temos svarba. Iš pradžių tai buvo skandalas, kuris sukėlė LuxLeaks e, dokumentų nutekinimas. Ir kaip jūs žinote, e, parlamentas norėjo pateikti politinį, politinę reakciją, sukurdamas e, specialų komitetą, kuris dirba kartu su ekonomikos reikalų komitetu. Ir noriu išsiaiškinti, kas vyksta kai kuriuose valstybės narėse, iš tiesų 28 valstybės narėse dėl tų dalykų, kurie paaiškėjo po LuxLeaks, tai yra dėl įmonių mokesčių ir mokesnių teisių ir administracinių procesų susijusių su mokesčiu, mokesčiais ir e, šio tyrimo pagrindų pateikti pasiūlymų. Komisija taip pat e, turi sureaguoti labai greitai ir labai svarbu mums parengus pranešimo projektą prieš padarant galtinės išvadas, išgirsti e, reakciją iš pranešimą iš komisijos e, pusės. To aš dėkoju e, komisijai už bendradarbiavimą, komisarui Moskovis ir komisarė Vestager, su kuria susitiksime šiek tiek vėliau šiandien. Ir mes, aišku, kalbame daugiausiai apie tai, kad mums sunku gauti kai kurios dokumentus. Mums rūpi tai, kad reikia išlaikyti politinį spaudimą ir kad kaip galima greičiau galėtume 28 valstybės narėse e, vienbalsiai e, patvirtinti būtinas reformas ypač remiantis komisijos patiktais pasiūlymais ir kurie išdėstė mūsų pranešime. Taigi dabar aš suteikiu žodį pirmininkui Galtieri, kuris pirmininkaus pirmai mūsų posėdžio daliai e, pagal sustarimą su pirmininku Junkeriu. Ir turim galvoje, kad mums, mes turime nemažai laiko, mes pasiūlymėse, pasiūlysime, pasiūlysime e, e, du pasisakymų raundus. Pirmiausia, kiekviena frakcija gaus pasisakyti po dvi minutės, bus atsakymai ir po to antrasis raundas ir atsakymai. Taigi, ponė pirminkė, prašom. Also like. Ačiū, Elen. Aš taip pat noriu šiltai pasveikinti komisijos pirmininką Junkerį ir komisijos narį Moskovisi, kad atvyko pas mus pasikeisti labai svarbiamis nuomonėmis. Ekonomikos reikalų komitetas gerai bendradarbiauja su mūsų specialiuoju komitetu ir todėl pavyko atlikti labai svarbų darbą ir teisėkuros srityje analizuojant tuos teisės aktų projektus, kuriuos dabar nagrinėja ir taryba, ir pasiekti net svarbių susitarimo. Bet taip pat, netgi kai mes rengiame pranešimus viduje, tai irgi yra svarbu, nes pats pirmininkas Junkeris yra pasakęs, kad mūsų komitetas tai politinio pobūdžio komitetas, kuris yra svarbus ir konstitucingumo požiūriu. Ir aš manau, kad būtent toks komisijos požiūris, naujas požiūris, daro teigiamą poveikį pačiai parlamento teisėkuros veiklos sričiai ir, aišku, teisėkuros veiksmams. Jūs e, turite mūsų planą darbo, jūs žinote, kad e, mes e, numatę esame pakankamai ambicingų tikslų ir nemažiau ambicingų pasiūlymų teikiame, į kuriuos teikėmės bus atsižvelgta. Taigi, ačiū labai. O dabar pradėsime pasikeitimą nuomonėmis ir pirmiausia žodis komisijos pirmininkui Junkeriui. Ačiū, ponia pirmininkė. Pona ir ponos, parlamento nariai, komisijos nariai. Turiu pasakyti pirmininkui Lamasūrui, kad taip Europos komisijos įprastinė praktika yra atvykti į parlamento komitetus, ypač kai nagrinėjami svarbus klausimai. Ir aš sakiau, kad jūsų komitetas yra labai svarbus, nes analizuoja mokestinius reikalus, todėl mano galva yra normalu, kad e, už mokesčius atsakingi asmenys iš komisijos atvyktų į jūsų komitetą. Komisija, kuriai mes turime garbę vadovauti, numatė dešimt prioritetų kaip kovoti su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu. Nes mes norime ištikrinti didesnį skaidrumą mokesčių srityje ir um, siekiame, kad um, Europoje būtų sąžiningi mokesčių tarifai. Dabartiniu metu Europa pasižymi gana suskaldyta taisyklių požiūrių, tarifų požiūrių mokestinė sritimi, kuri leidžia piknaučiauti. Ypač daug spragų yra apmokestinant bendrovės. Todėl mes nebejotinai judame link didesnio bendrovių pelno, įmonių pelno mokesčio suvienodinimo Europos Sąjungoje. Ir tai e, tik dar kartą parodo, kad mes norėtume gyventi tomis sąlygomis, dėl kurių esame susitarę pagal Lisabono sutartą kai aš tapau Europos komisijos pirmininku, buvo tokių, kurie šipsojosi, matau, ir dabar keletas žaliųjų atstovų, frakcijos atstovų, kurie ir dabar šypsosi. Taigi apie ką aš kalbu? Nes aš kalbu apie tai, ką, apie ką anksčiau su jais esu kalbėjęs, kai užėmiau kitas pareigas. O su mokesčiai susidūriau tada, kai tapau savo valstybės narės Luksemburgo ministrų pirmininkų. Vėliau pirmininkavau 91 metais, būdamas jaunas finansų ministras ekonomikos ir finansų ministrų taryboje. Ir sakiau, kad jau tada prasidėjo darbas, kad būtų suvienodintas PVM ir akcizo tarifas Europos Sąjungoje. Bet tada pasipriešinimas tokie žingsniai buvo didelis. 91 metais reikėjo įtikinti jungtinę karalystę, kad Europos Sąjungai turi priklausyti tam tikrą kompetenciją mokesčių e, srityje, bet įtikinti Britus buvo nelengva. 97 metais būtent aš inicijavau gero elgesio kodekso kūrimą, kad e, nebūtų piknaudžiaujama padėtimi, skirtingomis sąlygomis. Na ir galiausiai taip pat esu prisidėjęs ir prie taupimo pajamų apmokestinimo reguliavimo. 2005 metais pasiūliau įsteigti mokesčių komitetą kurio funkcijos prilygtų ekonomikos ir finansų komitetui, nes mano galva mokesčiai yra nemažiau svarbus nei pinigų ir ekonomikos apskritai klausimai pirmininkaudamas 2005 metais taryboje, man gal ir ne viskas pasisekė, nes aš atsimenu, buvo už ir prieš ir ne visi labai stipriai mane rėmė ir Europos parlamente, kai steigėme 2005, kai norėjome steigti 2005 metais mokesčių komitetą. Mums nepasisekė tada. Todėl pakartotinai tokį pasiūlymą teikiau, kai buvo svarstoma e, Lisabonos sutartis. Nepamenu, kas buvo prieš, kas už, bet ir tada nepavyko. Ir šiandieną noriu pakartoti, kad esu įsitikinęs, kad mokesčių klausimus reikia lygiai taip pat tvarkyti ES kaip ir kitus. Ir ši mokesčių komiteto idėja išlieka viskas, aišku, tai būtų darbas, testinis darbas, kurį pradėjo Elgesio kodekso komitetas. Tai būtų prasminga. Vykstant rinkimų kampanijai ir kada aš pristatinėjau savo politinę poziciją įvairiose sritise, daugiausiai dėmesio visada skiriau uh, mokesčių vengimo ir mokestinio sukčiavimo klausimams. Ir taip pat tarptautinių bendrovių mokesčių klausimams. Mes esim, ėmėmės pažydimo procedūrų, kaip jūs žinote, ir um, buvo imtasi žingsnių ir prieš mano šalį, kurią aš geriausiai žinau. visa reikalo klausimų nagrinėjimas dar nesibaigė. Ir komisijos narė Vestagenė gali veikti pakankamai savarankiškai. O aš ją remiu. Ir aš nesikišu į jos darbą, nesikišu į pačią pažydimo procedūros taikymą, nes konkurencijo, už konkurenciją atsakinga komisarė pagidauja veikti kaip galima savarankiškiau ir nepriklausomai. Visiškai akivaizdu, kad jokių būdų dėl etinių priežasčių aš taip pat neturėčiau a, kištis į jos darbą. Be to, kaip komisijos pirmininkas, aš turiu imtis veiksmų, taip pat kaip ir mano a, komandos narys komisijos narys Maskovyti, bet visą tai priklauso nuo to, reikia ar nereikia imtis veiksmų. Todėl patikėkite, kad šios ryties klausimus mes apibrėžiame kaip prioritetus ir mes tikrai imsimės žingsnių jau dabar daug nuveikta tokiuose sritise, kaip mokesčių sprendimui ir susitarimai, taip pat automatinis pasikeitimas informat, mokestinė informacija ir pirmininkaujant taryboje Luksemburgų siekiama priimti sprendimą dėl automatinio pasikeitimo informaciją dar spalio mėnesį. O dėl mokesčių sprendimų ir susitarimų, matot, pats tas dalykas nėra įdingas. Tai gal užtikrina tam tikrą galimybę veikti stabiliau, o stabilumo labiausiai ir reikia verslui. Taigi tokie mokestiniai susitarimai yra naudingi, bet jais karts nuo karto piknaudžiavimą arba jais naudojamasi per nelik plačiai. Nu, todėl mes norime tokį reiškinį panaikinti ir labiau sistemizuoti. Dar lapkričio mėnesį, kai aš pradėjau apie tai kalbėti, Mano žodžius, žodžiai nesulaukė didesnio entuzijazmo, bet aš manau, kad reikalinga nustatyti europinės taisyklės. Nes jeigu mes negalime įtikinti didžiojo dvidešimtuko lyderių sukurti bendras taisyklės, tai galime tai padaryti Europos Sąjungoje. Sakėme nekartą, kad tokio tikslo sieksime ir pasieksime. Dar viena sritis tai yra bendra konsoliduotojų pelno mokesčio bazė. Mes sakėme, kad tai reikia padaryti ir siekėme tai padaryti, nes tai suteiktų galimybę padidinti investicijas Europoje, o šiuo metu jų labai trūksta ir suteikti naują postumį verslo plėtrai, o tai reiškia ir naujų darbo vietų kūrimui Europai. mokesčiai įmonėms neturi taptis ekonomikos plėtros stabdžių. Juolab, kad ir šioje srityje reikia baigti vidaus rinkos, bendrosios rinkos kūrimą. Dabartinė sistema praktiškai yra nesažininga, neteisinga ir neįmanoma. Sistema neskaidri, Vieni ją naudojasi, nes ir gali pasislėpti už um, nacionalinių sistemų, nes pati um, mokestinė sistema, kuri egzistuoja Europoje, tiksliau 28 skirtingos, yra tiek sudėtingos, kad jas, jas labai sunku suprasti. Ir todėl tarptautinės bendrovės labai naudojasi visomis spragomis, jos labai greitai prisitaikė prie tokių sąlygo ir naudojasi joms palankiomis mokesčių taisyklėmis įvairiose valstybėse narėse. Todėl mes privalome šitokį chaosą panaikinti, kiek įmanoma. Nes dabar taisyklės sunku suprasti, sistemos neskaidrios, Jeigu mūsų globaliame pasaulyje skaitmeninės akmen ekonomikos, labai mobilios ekonomikos problemas, mes nesugebėsime išspręsti šių problemų. Nebus gerai, todėl tikslai reikalauja daug glaudesnio visų susijusių pusių bendradarbiavimo. Be to, ir tartaunių lygių judama link mokesčių srities optimizavimo ir svaresnė kova su mokestiniu sukčiavimu. Manau, kad tokios pastangos duos savo vaisių. Tačiau labai svarbu, kad valstybės narės parengtų būtent bendrijos požiūrį. Ir šiuo atveju aš manau, kad galima būtų taikyti BEPS principus. Tai yra bendrosios ekonomikos plėtros gairių principus. Mes turėtume dirbti taip, kad mūsų pelno mokesčio sistemos duotų daugiau naudos ir kad galų gale pasibaigtų konkurencija mokesčių srityje. Reikalingos paprastos taisyklės, mes to ir siekime ir manome, kad tokiu, tokiomis paprastomis taisyklėmis bus įmanoma panaikinti egzistuojančią mokesčių srityje konkurenciją. Viskas turi remtis pagrindiniais principais. Ir pagrindinis principas šiuo atveju yra tas, kad pelnas turi būti apmokestinamas toje valstybėje narėje, kurioje yra vykdoma visa pagrindinė veikla. Kita, nedėra pamiršti, kad mokesčių politika tiesiogiai susijusi su investicijomis ir naujomis darbo vietomis. Ir jei būri tai tokia, kad abu šie dalykai auktų. Mes turime ketiname susirti sukurti beje ir tokią sistemą, kuri teisinių požiūrių būtų patikima ir aiški. Todėl absoliučiai ir tokia sistema yra absoliučiai būtina, jeigu norime, kad ekonomikos, ekonomika Europoje auktų ir būtų tvari. Dar vienas dalykas - automatinas pasikeitimas informacija apie mokestinius susitarimus ir iš ankstinius mokestinius susitarimus irgi svarbus elementas turintis tarp valstybinį poveikį. Ir aišku, mes turime susitarti dėl pagrindinių apmokestinimo planų, kuriuos um, šią idėją komisaras Moskovici pristatė um, Birželio 17 dieną. Vėlgi, pakartosiu, ir šiuo atveju mes vadovaujamės tokiais principais kaip skaidrumas, lygivertės sąlygos, bet um, kolega Moskovičiai paaiškins detaliau. Aš pats turėjau galimybę labai kruopščiai panalizuoti pasiūlymą, bet svarbiausias dalykas, kad reikia spartinti susitarimą dėl CCCTB, tai yra bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės. Aišku, visą tai apima keletą pakopų, keletą etapų, bet galutinis tikslas e, pelno mokesčio srityje, įmonių pelno mokesčio srityje yra sukurti bendrą konsoliduotąją bazę. Pirmajame etape reikia susitarti dėl pagrindinių principų, kad galų gale tas hausas, kuris šiuo metu egzistuoja šioje srityje, pasibaigtų. Taigi, ponė pirmininkė, aš matau, kad išnaudojau visą man skirtą pasisakymui laiką. Ir Gerai, kad laikas buvo nustatytas, nes um, tikrai norėčiau, kad mes padiskutuotume. Tikiu, kad jūs turėsite klausimų ir dėl LuxLeaks, dėl Luxemburgo nutekintų dokumentų ir patikėkite, pasistengsiu atsakinti geriausiai, kaip sugebu. Ačiū komisijos pirmininkui Žanui Klodui Junkeriui, o dabar žodis Pierui Moskovicijai. Pirmininkė, ponas ir ponai, aš kalbės trumpai, norėčiau pritarti pono Junkerio mintims, kadangi priešimo projektas, su kuriuo susipažinau, yra labai rimtas ir daugeliu jo nuostatų galime tik pritarti. Komisija savai mes suprantama mokesčių politika. Komisija yra prioritetinis svarbos klausimas, todėl <clears throat> mums reikia siekti tam tikros revoliucijos, skaidrumo, veiksmingumo, procedūros paprastinimo srityje. Aš per tas kelias mintis kalbėsiu apie akcizus, bendrą pelno mokesčių bazę, mokesčių skaidrumą ir e, teisės aktų e, veiksmingą perkelimą. Džiaugiuosi, kad e, specialusis komitetas pritarė mūsų pateiktam projektui ir jau keletą metų taryboje dėl šio projekto ne, nebuvo galima susitarti. Aš Manau, kad e, mūsų pasirinktas požiūris siekiant e, žengti į priekį tam tikrais etapais atneš apčiuopiamų rezultatų, neprarandant e, <clears throat> iš akiračio konsolidacijos mokesčių, tačiau taip pat pirmiausiai susitrend dėl bendros pelno mokesčių bazės. Taigi mums reikia koordinuotų valstybių narių veiksmų, patvirtinant atinkamas priemonės ir taryboje, pavyzdžiui, bus svarstomi pasiūlymai, kurie, kuriais bus pagerinamas pirminis pasiūlymas ir e, pirmiausiai tinkamiau susitarėm dėl e, apibrėžimų susijusių su vystomoje pagalba ir e, susiekia e, išvengti per didelio įsiskolinimo. Aš manau, kad bendra pelno mokesčių bazė tai yra geriausia priemonė siekiant užtikrinti tiek veiksmingumą, tiek skaidrumą. Būtent dėl to mes pateiksime naują peržiūrėtą pasiūlymą, iš naujo pradėsime dėrybas su valstybėmis narėmis, kurios iki šiol vyko pakankamai vangiai kalbant apie <clears throat> mokesčių skaidrumą ir atskaitomybę. Pagal šalis puikiai žinau, kad šiems klausimams jūs savo komitete skiriate labai daug dėmesio. Kalbant apie skaidrumą, džiaugiuosi, kad pranešimo projekte yra išreiškiama parama direktyvos atinkamam projektui dėl finansinių atskaitomybių. Noriu šiek tiek daugiau informacijos jums suteikti po paskutinio neformalaus ekofino tarybos posėdžio Spalio 6 dieną bus pateiktas pasiūlymas nuo 2016 metų pradėti gyveninti konkrečias priemonės ir tikrai negalima taikstytis su to, kad ES savo pasiūlymus pateiktų po to, kai jie bus pateikiami EBPO. Nes kiek esame girdėję, pavyzdžiui, Ankara yra dabar numačiusi tam tikrus pasiūlymus pateikti BPO kontekste. Taigi, taip pat manau, kad komisija turi labai aktyviai dalyvauti teikiant šį pasiūlymą, kadangi būtent komisija, komisijai tenka kontroliuojančios institucijos vaidmuo ir aš pasakau visiškai už tai, kad tinkama informacija jums būtų pateikta ir kad atitinkamos ataskaitos atskaitomybės pagal šalis būtų skelbiamos viešai, pirmiausiai siekiant atsižvelgti į ekonomikos gyvinimą, į bendrosios rinkos aspektus. Ir todėl mes bandysime tarpusvė e, suderinti tuos siekius užtikrinti e, viešą atskaitomybę ir užtikrinti finansinį arba mokesčių veiksmingumą tam, kad galėtume atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Kalbant apie <clears throat> pelno, kuris yra gautas ES teritorijoje, apmok, apmokestinimą veiksmingą. Dabar yra tokia situacija, kai įmonės uh, uždirbančios didelį pelną ES teritorijoje sumoka labai mažą arba praktiškai jokio pelno mokesčio nemoka. Ir dabar mes esame praktiškai e, dvigubo neapmokestinimo situacijoje arba sistemoje, <clears throat> kuri yra visiškai nepriimtina. Todėl žiniasklaida atkreipia atitinkamą būtinybę patvirtinti priemonės, kurios ir taisyklės, kurios būtų nukreiptos prieš piknaudžiavimą tokią situaciją, todėl mes ir sieksime apmokestinti, kad pelnas būtų apmokestintas ten, kur jis yra uždirbamas arba sukūriamas. Kalbant apie trečiųjų šalių mokesčių jurisdikciją, aš noriu padėkoti jūsų komitetui už pareikštą paramą komisijos veiklai ir pasiūlymams šioje srityje. Mūsų tikslas yra parengti atitinkamą tokių šalių sąrašą tam, kad galėtume atitinkamai įtakoti jų elgesio pokyčius. Atitinkamas sąrašas jau buvo parengtas birželio mėnesiu ir mes taip pat siūlome nustatyti atitinkamus bendros kriterijus ir pritaikyti bendrasias sankcijas toms šalims, kuriams atsisako bendradarbiauti mums pateikdamas informaciją apie įmonės, kurios savo pelno mokestį perkelia į tas minėtas šalis. Kaip pabaigai noriu pasakyti, kad visi šie klausimai yra pakankamai e, sudėtingi ir jiems e, galioja tam tikri reikalavimai apribojantis Ir aš e, galiu jūs patikinti, kad jūs specialus komitetas gali pasikliauti visapušką komisijos ir komisijos pirmininko Junkerio bei komisijos narės Vestager parama. Tai yra ta komanda, kuri nori gyventi tam tikrą revoliuciją mokesčių politikos sritiečių. Noriu pasakyti, kad be politinės valios pokyčiai neįvyks. Būtent dėl šios priežasties jūsų pranešimas, jūsų parama ir jūsų vieši pasisakymai yra labai svarbus ir e, norėdamas pasakyti visiškai atvirai, galiu tik tai <clears throat> visapusiškai pritarti e, tam siekiui e, tiek jūsų komitete, tiek ir kiekvieno jūsų asmeniškai daryti spaudimą valstybėms narėms, nes jis yra būtinas. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Labai ačiū komisijos nariui Moskovisui, ypač už jūsų paskutinius žodžius. Dabar klausimai. E, turiu priminti, kad labai reikės laikyti laiko apribojimų, po dvi minutės kiekvienam klausimui. Pirmiausia, Burhard Bals. Ačiū pirmininkė, ponia pirmininkė. Labai ačiū, kad atvykote pas mus pasikalbėti šiandien į dviejų komitetų bendrą posėdį. Tai tikrai vertinga turiu klausimą iš praktinės patirties, e, savo patirties kaip parlamentaras. Norėčiau nusivežti jūs į mažos žaidinės įmonės apsilankymą kur nors, e, kur nors Vokietijoje, pavyzdžiui, ir susėdus su e, vadovais tokios įmonės išgirsime klausimą, kodėl MVI jūsų šalyje turi vykdyti visus mokestinius įsipareigojimus, tačiau jeigu kalbame apie daugianacionalinės įmonės, didelės įmonės, jos sugeba sumažinti mokestį, mokesčius iki nulio. Kodėl nėra bent kažkokių minimalių standartų? Kad, pavyzdžiui, būtų koks nors bendras įmonių mokestis, kodėl netaikomas e, ataskait, atskaitomybė pagal šalis, bent jau didžiausių įmonių atvejais. Jeigu sutiktumėte su tokiais e, verslo atstovais, ką jūs jiems atsakytumėte? Ačiū, turiu Eliza Ferreira. Ačiū, ponia pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai kaip e, viena iš pranešėjų aš galiu konstatuoti, kad ne tik kaltinimai buvo patvirtinti e, pagal LuxLeaks. Mes taip pat konstatavome ir pat, patvirtinimų apie bendrą praktiką ES. Neįmanoma turėti bendros rinkos ir e, vienodos politikos, vienodos mokestinės politikos, jeigu kai kurios šalis konkuruoja mokesčius srityje su kitomis. Ir negalima e, kaltinti vieni kitų, nes mes visi esame atsakingi už Europos komisijos politinę programą. Tačiau, jeigu norime daryti politinį spaudimą tiems, kurie blokuoja procesus, mums reikia informacijos mūsų darbe. Mes susidurėme su e, tokiais faktais, kad kai kurie dokumentai yra slapti ar konfidencialūs. Minimas 90 metų e, Elgėsio kodeksas ar panašiai. Ir dabar mes, e, piliečių atstovai, turime daryti spaudimą komisijai, kad įvykdytų savo darbotvarkę ir mes turime daryti spaudimą dabar valstybėms tarėms, kurios slepiasi už e, vienprasiškumo mokesčių srityje. Pirmininkas nutraukė. Leben gerufen worden, weil es Pone Junkeris, šis komitetas buvo įsteigtas dėl to, kad skandalingai išaiškėjo, tartautiniai koncernai vengia mokėti mokesčius, taiko atitinkamą mokesčių vengimo didžiąją dalimi teisėtą praktiką. Tačiau komitetas neturi jokių įgaliojimų imtis veiksmų mokesčių srityje, todėl buvo pasirinktas tam tikras aplinkinis kelias pasitelkus E, komiteto veiklos teisinių pagrindų tam tikras subsidijų e, teisė arba su subsidijomis, su parama įmonėms susijusius teisės aktus. Turint omenyje, kad tai yra jūsų kompetencijos rytis, noriu paklausti, kokiu veiksmu ateitie komisija imsis tam, kad būtų išvengta neleistinų subsidijų, neleistinos paramos arba užkirstas kelias teikti neleistiną paramą e, mokesčių lengvatų formą. Čia mes turime kalbėti pirmiausia apie būtinybę e, ES lygį perkelti tinkamus įgaliojimus susijusius su e, mokes, mokesčių politika, tam, kad būtų išvengiama uh, tokios netiesioginės paramos per lengvatinius mokesčius. Aš nežinau, kaip tas turėtų būti daroma. Komisija tuo tarpu siekia mokesčių harmonizavimo ES. Aš tokiai pozicijai nepritariu, tačiau galėtume apie tai kalbėtis. Aš noriu iš jūsų sužinoti, kokiu veiksmu imsitės, kad užkirstumėte kelią finansinėms lengvatoms, kurios tam tikrą prasme yra užslėptos subsidijos. Ar pritarėte mano nuomoniai, kad e, kiekvienas e, įmonės veiklos perkeliamas į kitos mokestinės jurisdikcijos šalį turėtų būti vertinamas e, galima mokesčių vengimo aspektu. Ponai Toreriui žodis. Ačiū komisijos pirmininkai. Labai svarbu, kad atvykote šiandien susitikti su mūsų komiteto nariams. Mokestinės lengvatos mes įsiaiškinome, tai savo komitete daugiausiai grindžiamas tam tikrais susitarimais su stambiaisiais koncernais, numatant tam tikras spragas, paliekant mm, e, spragas mokesčių politikoje. Ir e, tokiu e, būdu stambiesiams koncernams sudaromos palankesnės veiklos sąlygos nei smulkiajam verslui. E, ir dėl to nukenčia paprasti piliečiai ir tai vyko ir jums, būnant Luksemburgo premjeru. Taip pat noriu jūsų e, paklausti, ar e, tokius susitarimus rengiant valstybių vyriausybės daro tam tikros įtakos, ar jos paprasčiausiai nekontroliuoja šio proceso ir nieko nedaro. Jau 20 metų tarybose viršūnių susirinkimuose svarstomas šis e, klausimas stambių koncernų mokesčių vengimo, tačiau niekas e, yra konkrečiai nedaroma. Jūs teigiate, kad neatsimenate, apie ką buvo kalbama jau tą daugelį metų, tačiau yra atitinkami posėdžių protokolai, galbūt reikėtų juos pasiskaityti. Mes tuo tarpu, kaip demokratiškai išrinkta institucija Europos parlamentas, reikalaujame, kad mums būtų suteikti susipažinti atitinkami dokumentai ir e, būtų buvo gerai, kad e, tie dokumentai būtų buvo mums suteikti pačio proceso pradžioje, o ne dabar, kai niekas negali atsiminti, kas vyko. Pos Demasi. Luksemburgo žurnalistė Pužol teigia, kad e, buvęs ministras Kreki jai yra pasakęs, kad iš jo atitinkamos ataskaitos buvo išplėšti keli puslapiai susiję su mokestiniais iš ankstiniais susitarimais, kurie turėtų kelti grėsmę tam e, tikrą prasme Luksemburgo reputacijai ir e, Ponas Krekė teigia per e, žurnalistę Pužol, kad tuos kelis išplėstus puslapius jūs turite. Noriu paklausti, ar ta informacija yra teisinga ir e, e, mūsų komitetas paprašė sutei, leisti mums susipažinti su Krekė ataskaita, su pilna e, šios ataskaitos versija ir jeigu jūs e, kur nors savo Rusiją laikote tos išplėštus puslapius, tai esu pasirengęs jums padėti juos surasti. Taip pat e, dar yra kitas atvejis, kuomet Vokietijos Commerzbank yra gavęs atitinkamą mokestinių lengvatų Luksemburgą, kaip vertintumėte e, tokius susitarimus dabar užimdamas komisijos pirmininko pareigas Antoine Perrin, Luksemburgo žurnalistas, pavyzdžiui, buvo jo atžvilgių iškelta baudžiamoji byla dėl atitinkamos atskleistos informacijos, to tarpu kaip jūs vertintumėte tą bylos iškelimo faktą informatorių apsaugos kontekste, kadangi atitinkama iniciatyva yra pateikusi komisija. Sienas Gėgoltas dabar. Pone pirmininkė, nuo to laiko, kai jūs <clears throat> pradėjote įti pareigas 89 metais iki pat jūsų pareigų pabaigos, baigimo vėliau Luksemburge mokestis pakilo nuo 0,89 iki 10 procentų. Kokią sisteminę vaidmenį jūs suvaidinote, kuriant Luksemburgo mokestinį rojų? Be to, jūs sakote, kad jūsų kadencijos metu stengsitės užtikrinti didžiausią skaidrumą. Mes gerbėme jūsų pasirinkimą, tačiau jūsų komisija neketina perduoti mums Elgesio kodekso komiteto posėdžio dokumentų, kurie yra esminiai norint išsiaiškinti. Taigi, kada galų gale ir kas tikrai imsi žingsnių, kad būtų panaikinta nesažininga konkurencija mokesčių srityje. Ar jūs suteiksite mums galimybę susipažinti su šiais dokumentais, bent jau su penkiais šimtais puslapių protokolų tų posėdžių, kurie vyko nuo 98 metų, nes faktiškai tik tai keli parlamento nariai gali susipažinti su tais dokumentais, bet net neturi teisės pasi, nieko užsirašyti, o dokumentai techninių požiūrių yra sudėtingi. Taigi, ar jūs suteiksite mums galimybę susipažinti su šiais dokumentais um, nustatant e, garbingas taisyklės, nes tie dokumentai reikalingi, jeigu mes norime įtvirt, e, vadovautis demokratiją. Ir dar vienas klausimas. Jeigu, tokios, jeigu dokumentai nebus, e, jeigu komiteto nariams nebus suteikta galimybė susipažinti su tais dokumentais, mes negalėsime vykdyti mums patikėtų funkcijų arba kreipsimės į pažeidimus nagrinėjantį komitetą. Toliau Rolandas Paksas. Pane pirmininkė, gal ir natūralu, kad kai kurios bendrijos šalės sąmoningai ir tyčia prisideda prie mokesčių vengimo, siekdamos pritraukti stambes korporacijas ir kurdamos įvairias sąlygas joms mokėti mažiau mokesčių tai be abejo neišvengiamas konkurencijos dėsnis ir tai būtų normalu, jeigu tai neperauktų į piknaudžiavimus ir pakankamai platų, pakankamai platų mastą. Pone pirmininkė, ar komisija mato pakankamai veiksmingus būdus tiems dalykams apriboti ir kokie tie būdai galėtų būti? Kas ir kokias sankcijas bendrijos vardu galėtų taikyti įmonėms, kurios vengia mokesčius? Nekart akcentuota, kad kai kurios bendrijos narės sąmoningai neatsakė į paklausimus atliekant tyrimą dėl mokesčių slėpimo. Aš e, suprantu, kaip ir jūs, kad virš stambių pasaulio korporacijų yra tik mėlynas dangus. Bet šalis yra pasirašusios įvairias sutartis, kurių yra įsibarygojusios laikyti. Septynios G ES šalis ignoravo prašymą pateikti atsakymą. Pone pirmininkė, kokių priemonių komisijai reikėtų, kad jį galėtų efektyviai atlikti savo kaip sutarčių sergėtojos pareigą, užtikrinant, kad būtų visapusiškai laikomasi ES teisės akto nuostatų ir valstybių narių lojalaus bendradarbiavimo principų. Ir visai baigdamas. Įdėmiai klausiausi jūsų pranešimo, ponė pirmininkė, apie komisarės tyrančios Luksemburgo atvejį veiklą ir išgirdau tokius jūsų žodžius. Remiu komisarės veiklą, bet nesikišu. Man tai nelabai suprantama, gal galėtumėt paaiškinti, kaip galima ir nesikišti. Thank you, thank you. Bernard Mono. Monsieur Monod. Simono. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad atvykote. Šiandien e, šioje salėje, praškai netoli nuo šios salės, <clears throat> jūsų e, komisija yra e, pateikusi pasiūlymą dėl migrantų kvotų nustatymo ir kokiais motyvais jūs vadovaujatės, užtiekdamas susitikrinti paramą iš visų šalių, kad būtų suvaldyti migrantų srautai ar humanizmo vardan ar kokiu kitų motyvų vedinat jūs tą darote ir tai tuo pačiu humanizmu vadovavotės prieš 25 metus, kuomet mažiau europinio solidarumo demonstravote, siekdamas užsitikrinti palankes mokesčių sąlygas Luksemburgė įsikūrusiams tarptautiniams koncernams. Dabar jūs norite rodyti pavyzdį, kaip kovoti su mokesčių vengimu puiku, tačiau turėtumėte perėti nuo žodžių prie darbų. Noriu jūsų paklausti, koks buvo jūsų vaidmuo, kuomet užėmėte finansų ir premjero pareigas Luksemburgė siekiant uh, nustatyti palankės mokesčių sąlygas tarptautiniams uh, koncernams. Ar Marijos Kol ir jo administracija darė kokias nors įtakos tvirtinant ten tinkamas direktyvas, uh, kurios palengvintų mokesčių sąlygas. Turint omenyje, kad nesumokėtų mokesčių sumos tuo metu galėjo siekti milijardus, dešimtis milijardų eurų per e, metus. Klysti yra žmogiška, tačiau klysti, e, klaidinti kitus yra velniška. Taigi dabar kyla e, klausimas, kaip turėtumėte dabar kokiais būdais atstatyti tą padarytą žalą dėl jūsų tinkamų veiksmų prieš 20 metų. Ačiū, dabar steiksime žodį komisijos pirmininkui Junkeriui ir komisijos nariu Moskovičiui, kad galėtų atsakyti į pirmus užduotus klausimus. Prašau. Atlyst. Neturime daug laiko, bet buvo užduota bent 20 klausimų. Pasistengsiu atsakyti, kad galime trumpiau, kad jūs e, nesakytumėt, kad aš neatsakiau į jūsų klausimus. Kolegai Balč noriu pasakyti, kad na, ypač turintuomenėje, kad jis labai atidžiai manęs klausosi. Noriu pasakyti, kad e, <clears throat> vidurinysis sluoksnis ir smulkusis verslas dažnai skundžiasi tuo, e, kad e, moka daug mokesčių, o tarptautiniai koncernai to nedaro. Komisija siekia užtikrinti mokestinį teisingumą visose sritise, todėl mes ir imsimės e, pelno mokesčių bazės klausimo su nauja energija, kad galėtume tą teisingumo mokesčių srityje kuo labiau užtikrinti. Eliza Ferreira pagristai atkreipė dėmesį į tai, kad e, tas e, liuksliks e, keiksmažodis, kurį dabar visi nuolat kartoja, ir tas reiškinys E, sutinkamas daugelį valstybių narių, taigi būtų visai neblogai tą terminą LuxLeaks pakeisti terminu ES Leaks, kadangi tokia praktika yra ar buvo taikoma daugelį valstybių narių ir viską aps, apsiriboti vien tik Luxemburgo būtų neteisinga. Aš pritariu poniai Ferrerai, mes gyvename džiunglėse ir privalome užtikrinti daugiau skaidrumo. Už tai aš labai aiškiai pasakiau profesoriui Liukai, noriu padėkoti už klausimą dėl e, subsidijų. Teisės aš tik teoriškai e, šį klausimą svarščiau, nes e, nesu už tai atsakingas ir poniai Vestager čia nenoriu kaišyti pagalių į ratus. Na, taip, taip, jūs esate profesorius šios ryties, o aš esu komisijos pirmininkas. Ir, ir, Ir e, nepaisant to, aš e, e, komisijos narį, kuri atsakinga už konkurenciją, nurodinėti, aš jai palieku pačią didžiausią įmanomą veikimo laisvę, nesikiždamas į jos veiklos sritį, tačiau aš pritariu jūsų nuomoniai dėl to, kad uh, Reikėtų užduoti klausimus e, apie galimas, galimą valstybių paramą, galimas subsidijas, svarstant mokestinius aspektus, mokesčių politikos aspektus. nes taip pat ir mokesčių lengvatos gali būti vertinamos kaip neleistina valstybės parama. Todėl manau, kad laiks nuo laiko reikėtų, esant rimtoms priežastims, E, mokesčių teisės aktus ir valst, teisės aktus reglamentuojančius valstybės paramą įvertinti e, vieni kitų kontekste. Pone Toirer, jūsų klausimas, ar buvau susitikęs su e, mokesčių patarėjų įmonėmis arba jų atstovais. Niekuomet aš nebuvau su jais susitikęs, nes turbūt esu vienas iš nedaugelio kuris e, nebuvo susitikęs su tais mokesčių konsultantais. Ir aš tikrai e, neleisiu, kad man e, aiškius interesus turintis mokesčių konsultantai diktuotų, kokius sprendimus mokesčių politikos rytie turėčiau priimti ar siūlyti. Aš taip pat negaliu atsiminti, kad e, kas vyko atitinkamose diskusijose, kurios vyko prieš labai daug metų ir kas kaip balsavo, jums čia trūksta jums trūksta tam tikro humoro jausmo, nes aš galiu jums pasakyti, kad tuo metu niekas už tą pasiūlymą nepasisakė. Tai reiškia, kad aš negaliu uh, atsiminti, kas, buvo, kas pasisakė už ar prieš. Aš buvau vienintelis, kuris tuo metu pasisakė už. Nes jau būtų neblogai, jeigu jūs savo pranešime grįžtumėte prie to pasiūlymo ir jis visiškai atitiktų dabartinės komisijos poziciją. Aš Luksemburgė nesukūriau mokesčių vengimo, slėpimo ar sukčiavimo sistemą, kuri būtų tapusi žalinga kitoms valstybėms narėms. Jūs per aukštai vertinate mano žinias, talentą ir sugebėjimus. Aš paprasčiausiai būčiau ne, net ir norėdamas negalėjęs to padaryti, nes Luksemburgė veikia atitinkami įstatymai e, mokesčių e, ir jiems negali daryti įtakos nei finansų ministras, nei premjeras. Luksemburgo įstatymai numato, kad ne finansų ministras ar premjeras gali įtakoti ir priimti mokesčių įstatymus, e, tinkamus sprendimus, o juos priima uh, šalies mokesčių inspekcija. Nes Luksemburgas, nepaisant to, kad yra didžioji hercogystė, yra labai maža šalis ir mokesčių inspektoriai labai alergiškai reaguoja į atitinkamas instrukcijas iš ministerijų. Jeigu e, būtų jie gavę kokius nors nurodymus, tai po trijų dienų visa informacija būtų patekusi į šalies laikraščius, tačiau į šalies laikraščius ta informacija nepateko, nes aš niekuomet nebandžiau įtakoti atitinkamų sprendimų, nes visiškai pasitikiu Luksemburgo mokesčių inspekcijos pareigūnų kompetencija. Dėl krekė prašymo buvo užduotas klausimas. Aš nieko nežinojau apie tai e, iki to meto, kai ponas Kreikė viename interviu paskelbė, kad e, vieno puslapio iš savo ataskaitos e, nebūtų įtraukęs į oficialią ataskaitą, tai tačiau nereiškia, kad tai reiškia, kad aš negalėjau to puslapio išplėšti, nes visiškai nežinojau, kad tas puslapis egzistavo. Ir e, aš ponui Krekiai buvau davęs užduoti tuo metu parengti tinkamą ataskaitą apie galimus mokesčių slėpimo atvejus Luksemburgė, o tai reiškia, kad jau tuo metu aš e, šiam klausimui skiriu pakankamą dėmesį. Aš vakar paskambinau ponui Krekė, kuris e, dirbo mano vyriausybėje kurį laiką ir paklausiau, kaip ten buvo iš tikrųjų, nes aš jo paklausiau, e, nes aš jam aiškiai priminiau, kad vyriausybė tikrai nereikalavo, kodėl nereikalavo to puslapio iš išplėšti iš tos ataskaitos, e, tai kodėl tas puslapis ten neatsirado. Ir e, tikrai e, to puslapio aš neslepiu savo Rusije, nes jo paprasčiausiai aš nemačiau. Ir be to aš nesu kiekvienu į savo rūsį leidžiuosi. Ponas Kreikė man tuo metu aiškiai pasakė, kad tas puslapis nebuvo įtrauktas į jo ataskaitą, dėl to, kad ataskaita ir šiaip buvo pakankamai plataus masto ir e, ten buvo pateikti atitinkami pasiūlymai kurie tam tikrą prasme būtų apsunginę Luksemburgo galimybės dėrėtis taryboje. Ir jūs patys galite su juo sustikti ir jis jums tą informaciją patvirtins. Aš buvau susitikęs ir su banko atstovas, taip pat ir Vokiečių Commerzbank atstovais ir tai yra pakankamai normali praktika. Jeigu jau esate šalies premjeras ar finansų ministras, tai kars nuo karto turite susitikti su bankininkais, tačiau su Vokiečių Commerzbank atstovais aš niekuomet nekalbėjau apie jų sumokamas mokesčių sumas. Aš galiu tik prisiminti, kad jie man nuolat e, skūsdavosi dėl to, kad e, jie e, daug mokesčių turi sumokėti į Luksemburgo biudžetą, tuo tarpu aš jiems sakydavau, kad jie neturėtų skūstis E, mokesčių dydžiu veikdami Luksemburgą, turėtų štai džiaugtis, kad gali mokėti mokesčius į Luksemburgo išdą. Ir, ir e, šiaip jau jūs tikrai turėtumėte žinoti, pasidomėję, kad aš nebuvau labai mėgiamas tarp bankų veikiančių Luksemburgė atstovų. Kalbant apie informatorių apsaugą, jūs turėtumėte pasidomėti komisijos teikiamomis iniciatyvomis šioje srityje, nes aš manau, kad reikėtų savo laiku uh, patvirtinti bendrą informatorių apsaugos tvarką viso Europos Sąjungoje. Ponas Giegoldas, manau, puikiai žino, kad aš tikrai niekuomet neturėjau planų kitų šalių sąskaitą paversti Luksemburgą mokesčių rojumi. Aš visuomet stengdavausi, ypač fizinių asmenų paimų mokesčių srityje, padėti kaiminėms šalėms, pavyzdžiui, Belgijai. Buvo pasirašytas susitarimas tarp Belgijos ir finansų ministro, tai yra manęs ir finansų ministro Belgijoje Reinderso. Pagal tą susitarimą belgai dirbantis Luksemburgė mokėdavo ten atitinkamus mokesčius ir tokiu būdu galėdavo, pavyzdžiui, siūsti savo vaikus mokytis į Luksemburgo e, mokyklas nemokamai vien dėl to, kad mokėdavo tinkamus paimų mokesčius Luksemburgo, o ne Belgijoje. Prezidentas Paksas ir ponas Gėgoltas uždavė man klausimus apie tai, į ką kompetitingiau galėtų atsakyti komisijos e, narys Moskovisi, repliką iš salės, aš neišgirdau savo atsakymo į galimybę susipažinti su dokumentais. Ponas Junkeris, aš nesuprantu, kur jūs skubate. Aš jums pasakiau, kad klausimas, kai visi gali jums atsakyti į šį klausimą. Aš noriu išgirsti atsakymą iš jūsų lūpų, nes tai yra jūsų atsakomybė, sako ponas Gėgol. Ne, jūs šiandien pagristai atkreipėte dėmesį į tai, kad uh, komisija inicijavo tam tikrų dokumentų e, perdavimą arba neperdavimą. Tuo tarpu savo interviu jūs teigiate, kad pons Junkeris dėl to yra kaltas, pons Moskovičiai atsakys dabar į jūsų klausimą ir jūs negalite nuspręsti dabar, kas komisijos vardu turėtų atsakyti į jūsų klausimą. Pons Moskovičiai gali pakankamai tiksliai atsakyti. Į pono mano klausimą negaliu atsakyti, nes mane nuolat nutraukia, noriu tik jums pasakyti, kad tikrai neturiu jokio asmeninio intereso e, to iš ankstinių mokestinių sustarimų e, kontekste ir būdamas finansų ministru aš nepalaikiau jokių ypatingų ryšių su ponu Koliu ir niekuomet gyvenime neteikiau jokių nurodymų Luksemburgo mokesčių inspekcijai, nes, nes mūsų teisinė sistema Luksemburgė paprasčiausiai taip neveikia už atitinkamų įstatymų taikymą ir gyvenimą yra atsakingos atitinkamos institucijos. Na, kalbėdami apie tai, kad klysti žmoniško, sąmoningai klaidinti yra veliška, tai nesuprantu, apie ką jūs ten kalbėjote. Keletas žodžių atsakant į jūsų klausimus, komisija atsidavusi visiems procesams ir metodams, dėl esmės, kaip klausė ponas Bals, Toirer, Paksas konkurencija tarp didelių ir mažų įmonių. Tai yra mūsų veiksmų pagrindas, yra vienas iš mūsų prioritetas. Reikia žinoti, kad e, e, MVI e, mokesčius daro daugiau kaip 300 procentų. Ir tau reikia dirbti su PVMI, kad būtų pateiktas rekomendacijos e, dėl visų šių dalykų, kalbant apie e, mokestinę mokesčių bazę, ieškant e, veiksmingo sprendimo mokesčių klausimų ir reikia užkirsti kelią, kad didelės bendrovės išsisuktų nuo mokesčių, nes jos turi daug išteklių ir yra, aišku, skirtumų tarp nacionalinių mokesčių sistemų ir mes nenorime, kad e, įmonės nebūtų apmokestinamos ar apmokestinamos per mažai, o MVI, aišku, neturi e, išteklių pasinaudoti tokiamis, tokiamis strategijomis. Taigi mes siekiame, kad Elgesio kodeksas veiktų geriau, o konkretus e, valstybių mokesčių režimai turi būti vertinti labai atidžiai. Tai ir darysime. Taigi toks bendras mūsų veiksmų tikslas. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su. E, galimybę gauti informaciją. Aš, aš esu komisaras atsakingas už mokesčius ir šis klausimas buvo užduotas man šių metų rūpiučio 31 dieną. Aš pateikiau atsakymą, kuris galbūt nėra visiškai patenkinamas, tačiau aš niekada neatsisakiau perduoti dokumentų parlamentui, bet tačiau yra riba. Komisija neturi įgaliojimų kai kurios dokumentus perduotų be valstybių narių atitinkamo valstybių narių e, leidimo. Yra tam tikros konfidencialumo taisyklės ir jos kyla iš tarp institucinio sustarimo dėl galimybės gauti dokumentus. Taip aš ir atsakiau, aš suprantu, kad tai nėra patenkinamas atsakymas ir reikia ieškoti sprendimo. Komisija e, žino, kad valstybės narės nepasisako, kad būtų e, teikiami dokumentai, tačiau jos nori, kad e, būtų laikomasi konfidencialumo taisyklių. Taigi reikia subalansuoti parlamento teisę informaciją, kuri yra labai svarbi, mano nuomonė, e, ją reikia suderinti su konfidencialumo reikalavimais, kurių nori laikytis valstybės narės. Reikia rasti būdų, kaip tai išspręsti. Kaip, kaip esu sakęs, ir pono Lamasūrų komisija yra pasirengusi parengti pagrindus e, ar sistemą, kaip teikti tuos dokumentus. Galima būtų numatyti sąrašą žmonių, kurie galėtų gauti tokius dokumentus. Taip pat reikia atsižvelgti į būtinybę kiekvienai politiniai frakcijai gauti tokius dokumentus. Valstybės, į valstybės narės komisija kreipėsi, prašydama pritarti komisijos siūlomam sprendimui, kuris buvo jau sudarintas su jūsų komitetu ir kai turėsime tokį susitikimą, mes galėsime patenkinti visus prašymus ir galėsime steigti tą informaciją, sudarindami ją su būtinumu laikytis slaptumo reikalavimu. Tačiau turime laikytis tokio balanso, reikia užtikrinti jūs galimybę gauti dokumentus. Panas Lamas ir. Labai ačiū Pone pirminkė, ačiū, pone komisarė. Turime laiko problemą. Ačiū, kad sutikote pirmininkę pasilikti šiek tiek e, ilgiau čia pas mus, nes laikas pasilinko. Dabar turime dar aštuonis norinčius kalbėti antrajame raundė. Jeigu norime išgirsti pirmininko ir Piero Moskovisėje sakymus, E, siūlau, kad kiekvienas iš e, e, kalbėtojų kalbėtų vieną minutę, užduotų klausimą per vieną minutę. Ir pradėsime nuo ponios Danuta Vidner, EPP vardu. Ačiū, Elanai, norėčiau iš tikrųjų mobilizuoti politinę intuiciją ir paklausti, ar tikrai manote, kad galime normalizuoti mokesčių sprendimų sistemą, per kažkokius tai kontrolinius dydžius, raginant valstybės narės priimti nacionalinius įstatymus šią linkme, ar to patekaktų, ar dar reikėtų e, teisės aktus priminėti Europos lygmenių ir šiame kontekste, ar komisijos siūlomas paketas yra pakankamas. Ar e, paka, pakaktų turėti neigiamą Europos lygmens sąrašą, kurie neturėtų būti įtraukiami į mokesnių sprendimų sritį. Ačiū, Danutė. Labai ačiū, Danutė. Toliau Petris Simonas. Ačiū, pana pirmininkė. Po to, kai apsilankėme keliose valstybėse narėse, susipažinome su įvairiais dokumentais, susidaro įspūdis, kad kyla labai daug klausimų dėl tam tikrų mokestinių sprendimų palankių stambiems koncernams iš ankstinių susitarimų, dėl kurių teisėtumo taip pat kyla nemažai abejonių, taigi mes galime teikti, kad nemažoje šalyje toks verslo modelis buvo taikomas. Taip pat mes konstatavome, kad reikia pakeisti tokią padėtį, reikia užtikrinti daugiau skaidrumą. Esame dėkingi komisijos nariui už tai, kad jis mums parūpins atitinkamus įslaptintus arba riboto naudojimo dokumentus. Taigi aš labai prašau jums imtis atitinkamų iniciatyvų, kad tie dokumentai mums būtų uh, suteikti, nes e, tikrai parlamentas gali užtikrinti slaptumą ir galime susitarti kokiamis sąlygomis bendrai, tačiau paprasčiausiai susakyti mums suteikti šios dokumentus yra visiškai nepriimtina. Pirmininkas nutraukė kalbėti, atsiprašau, jums baigėsi laikas. Pablo Salve dabar liaudės partijos vardu kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė. neabejotinai, kad tai, kas, ką vadiname lakslaiks, tiesiog atskleidžia, kad reikia sukurti fiskalinę sąjungą ir kaip galima greičiau ir neprarasti šios galimybės, nes, kaip sakė mano kolega Bal, viena iš Europos problemų be šitos yra stoka konkurencingumo ir tai nebejotina, nuo to nebejotinai kenčia mažos ir vidutinės įmonės, jos gali sukurti naujų darbo vietų Europoje. Taigi mes neturėtume tokių įmonių paversti minusu, nes jos kaip tik gali tapti pliusu. Ir aišku, džiaugiamės tai žingsniais, kurį jūs imate kovodami su mokestiniu sukčiavimu, ponia Moskovytė yra labai svarbu, kad kaip galima greičiau pasiūlytos iniciatyvos būtų įgyvendinamos. Nenorėčiau, kad mes patirtume tai, ką esame patyrę anksčiau. Ačiū. Analys, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, trumpai ir tiesiai šviesai todėl. Pirmas klausimas dėl um, korekcijos mechanizmo CCCTB sistemoje. Kaip komisija užtikrins, kad tai netaps dar vienas mechanizmas, skatinantis agresyvų mokesčių planavimą ir dirbtinį pelno perkelimą. Ir kaip jūs užtikrinsite, kad CCCTB būtų vieninga sistema, nes kitas klausimas. Um, mokestinio rojaus apibrieštys ją būtina parengti kuo greičiau. Ir dar, o mes kalbame apie tarptautinės bendrovės, bet kaip yra su kitomis bendrovėmis ir atsiž, kodėl neatsižvelgiama į jų e, poreikius, ypač CCCTB ir CCCDA. DR. Kita, kitas klausimas. Aš irgi atsisakysiu mandagumo frazių. Aišku, dėkinga, kad jūs atvykote, bet tiesiai šviesiai paklausiu. Pone Moskovičiai, jūs sakėte, kad jūs negalite paskelbti dokumentų, jeigu tam prieštarauja valstybės narės. Noriu paklausti jūsų apie tas ataskaitas, kurios turėt, parengė pati komisija. 99 metais buvo paskelbta ataskaita dėl mokesčio administracijų veiklos Europos Sąjungoje. Labai svarbu tokią ataskaitą turėti. Europos komisija parengė tą ataskaitą ne pati, o kreipėsi į Siemens. Ir uh, tada jūs sakėte, ir tada išeitų, kad buvo problemų e, ministrų taryboje. Bet tada, ponia Moskovičiai, jūs, e, man atrodo, ir e, pirmininkavote taryboje. Taigi gal galite pasakyti, kokios buvo problemos, kad Siemenso parengtos ataskaitos komisija nepaskelbė. Jūs faktiškai galėjote ją mums duoti. 2009 metais ta um, sena ataskaita buvo peržiūrėta, papildyta naujausia informacija, todėl norėčiau gauti ir vieną, ir kitą. Uh, ar jūs galite suteikti. Man atrodo, kad klausimas buvo visiškai aiškus. Šimon Beres, toliau. E, ačiū, pana Pirinkė, jums padėti. Mes galime jums padėti, tačiau gaudami e, tos dokumentus, e, sąlygos jos gauti turi būti geresnės dėl šalių ataskaitų. Parlamentas labai pakankamai aršiai nusiteikęs. Ir dėl šių ataskaitų. Kodėl mes rengiame ataskaitas apie šalis, visą tai buvo vieša. Kodėl yra tiek daug vis problemų? Mes, nesame, su, e, mes nesprantame. Mes žinome visi, kad ekonomikos, skaitinės e, ekonomikos klausimai nebus išspręsti, kol neišspręsti horizontalūs e, mokesčių klausimai dėl kapitalo bazės, mokesčių bazės e, yra e, dideli tie mokesčių praradimai, kol mes viso to neįspręsime. E, per vanštą turbūt reikia trijų K, kai kalbame apie mokesčių bazę. Keturių K. Nidermejeris, ačiū. Pirmiausia, dėl CCCTB. Aš manau, kad tai yra puikus, fantastiškas projektas. Antaip tai, nes jis yra verslui palankus, mokesčių mokėtojams palankus ir todėl paprašyčiau komisijos pirmininką pagalvoti, kaip užsitikrinti valstybių narių paramą. Dabar aš studijavau už pelno mokesčio klausimą ir priejau išvados, kad e, jeigu tinkamai bus e, bendrovės, e, tinkamas bendrovė apmokestinimas, ko gero nėra pati pagrindinė problema. Ar jūs lygiai taip pat ryštingai ketinate e, dirbti mokesčių bazės mažinimo ir pelno erozijos e, srityje ir ar jūs ketinate užtikrinti veiksmingesnę PVM sistemos veikimą ES, ypač tam tikrose jos dalise? Pana Serčio. Ačiū. noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar, dar kartą į konkrečioms valstybėms narėms skirtą ataskaitą. Parlamentas patvirtino pranešimą šio klausimu uh, Liepos mėnesį konkrečiai dėl akcininkų teisų apsaugos ir akcininkai, kaip žinia, priima labai svarbius investicijų požiūrių sprendimus. Nuo jų reputacijos daug kas priklauso versle. Poveikio vertinimo studijoje buvo analizuojami įvairūs susiję klausimai ir e, poveikio vertinimas davė rezultatų. Taigi, jeigu mes norime užtikrinti didesnį gaus skaidrumą, tai tai yra mūsų bendras siekis ir nelabai suprantu, kodėl valstybės narės taip priešinasi naujosios priemonės įvedimui praėjus vos metams po LuxLeaks. Tai yra ta priemonė, dėl kurios pačios ir susitarė. Ačiū kolegos, ačiū, kad laikytės e, nustatyto laiko reglamento, ačiū už klausimus. Dabar komisijos narė Margarita Vesta Šara atvyko jau, noriu ją pasveikinti. Ir nekantriai laukiama dabar jūsų atsakymų, pirmininkė, ir komisijos nariai Moskovičiai, bet turint galvoje jūsų santykius su konkurencijos komisija, sare, galėsime tikėtis greitų atsakymų. Be mokestinių susitarimų klausimo. Dėl kitų Kiti klausimai, aš manau, e, daugiau skirtai Moskovičiui. Aš pasiliksiu čia paklausyti atsakymų. Aš manau, kad e, į antrąją klausimų seriją Pieras Moskovičius geriau e, atsakys. Aš visada su juo sutinku jūs sakėte, kad šį fenomeną, kurį e, jūs apibūdinate kaip liuksliks, yra kur kas platesnis. Mm, taigi reikėtų plačiau viską žvelgti. Ačiū. Bien. Merci, Monsieur le Président. Ačiū komisijos pirmininkui, prašom, ponia komisarė pasižymėjau penkis klausimų blokus. Pirmasis yra susitėjęs dėl mokesnių sprendimų. Čia nėra vien tik tai Luksemburgų praktika. Aš buvau, žinau, kalbėjausi su kitų šalių nu, finansų ministrais. Reikia e, e, pripažinti, kad e, trūksta skaidrumo ir E, reikia, e, aišku, kad e, pripažinti, kad didelės įmonės gali pasinaudoti tokią situaciją, jos turi tam pajėgumų. Ir aš tikiuosi, kad per kitą kofino posėdį mes sutarsime dėl to, kad nuo 17 metų, bent jau vėliausiai nuo tada, sustarsime dėl priemonių ir reikia nustatyti sąlygas, kurias valstybės narės galėtų priimti tokius sprendimus E, kad tai nebūtų režimas, kuris būtų žalingas. Dėl e, e, įmonių mokesnės bazės. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra labai geras projektas. Reikia suderinti dalykus, dalykus tai, tai kas yra trokšmatama ir kas yra įmanoma. Šiuo metu bendro sutarimo dėl to nėra, todėl mes numatome dviejų e, etapų e, procesą. Tai, kad pradedame nuo bendros mokesnės bazės, iš mūsų pusės nereiškia, kad atsisakoma konsolidacijos. Mes to nedarome. Kalbame apie dviejų etapų požiūrį, nes antras etapas bus po pirmojo, tačiau mes to visiškai neatsisakome. Ir konsolidavimas yra esminis čia. Kalbant apie šalių ataskaitas, dar kartą pasakysiu, kokia yra mano asmenė pozicija. Neiškumų ten nėra, dviprasmiškumo nėra. Per viešasias konsultacijas e, nebuvo sakoma, kad norime atsisakyti tų šalių ataskaitų, tačiau reikia tinkamų sąlygų tai, tai gyvendinti, kad nebūtų neigiamo poveikio verslo efektyvumui ir per viešasias konsultacijas gauta informacija mums padeda priimti sprendimus, tačiau mes to nedarome kad tam, kad tiesiog nustumtume tą temą į šoną. Konsultacijas vykdėme ir mes turėsime teikti pasiūlymus. Manau, kad reikia bendrai apibrėžti bendrą požiūrį kaip galima greičiau, turbūt 16 metais. Galimybė gauti dokumentus, kaip sakiau, aš iš tikrųjų suprantu jūsų poziciją, mes šiuo metu analizuojame, ką galime padaryti, kad sukurtume tik tinkamą skaidrumo reikalavimų ir konfidencialumo balansą. Ta pati galima sakyti apie komisiją, jeigu komisija yra tų uh, mokslinių sprendimų viduryje, bus tik tai, tai bus tik tai tada, jeigu jie laikysis konfidencialumo taisyklių. Simons ir Simons pranešimas paskelbtas 99 metais. Na, tuo metu dirbau bendrų reikalų taryboje ir šios problemos neanalizavome. Ne, ne, ne bendrų reikalų taryba e, užsima labai bendrais reikalais. Dėl PVM, dėl PVM reikia visapusiškai grįžti 2016 metais, kad būtų parengtas e, e, išbaigtas režimas ir baigdamas noriu pasakyti, kad noro, kokie yra mūsų e, ketinimai toliau. Na, šiuo metu viską darome skubiai, nes piliečiai mus stumia į priekį. Jūs, aišku, perdavėte tą patį signalą. Piliečiai nenori, kad būtų kas nors slepiama, nori skaidrumo. Tai turi vykti tarptautiniu mastu, e, BPO ir e, G20 e, rėmos parlamentas iš tikrųjų yra na, tas kozeris, kurį mes turime, ir e, reikia na, turbūt pasinaudoti jūsų spaudimu, kad galėtume išpristi iš problemų, kurios yra blokuojamos. Kartais reikia būti atsargesniems galbūt, e, šiek tiek lėčiau eiti į priekį, tačiau ši komisija tikrai yra pasirengusi palikti savo žymę mokesčių srityje pagal savo, aišku, galiojimų ribas. Mes norime, kad būtų e, tos problemos išspręstos, e, kuo bus veiksmingesnė ir skaidresnė e, mokesčių sistema, tuo tai bus naudingiau ir verslui. Skaidresnė sistema yra būtina ir manau, kad yra galimybė rasti kelią Europos Sąjungai Manau, kad mes galime būti čia lyderiais tarptautiniu mastu. Mano tikslas toks ir yra. Ir aš esu pasirengęs nuolat pas jūs e, atvykti pasikalbėti apie pažangą šioje srityje. Ir jūsų parama mums tikrai bus labai naudinga. Ačiū, ponė komisijos nariai. Mes pasinaudosime jūsų norų padaryti viską, kad pateiktumėte mūsų informaciją ir dokumentus. Mes pritarėme dėl tų praktinių pasiūlymų šią linkmę. Ir norėčiau vieną dalyką išsakyti. Kai kalbame apie konsoliduotą mokesčių bazę, jeigu turi, tam, kad pasinaudotume savo laiku, turimų laiku, reikia komisiją pasiūlyti e, savo pakeitimus tekstui, kurie pateikti prieš tris metus, kad nepradėtume nuo nulio. Reikia išlaikyti spaudimą vyriausybėms, kad būtų priimti sprendimai greitai, reikia panaudoti greitesnę procedūrą. Labai ačiū, mes paleisime dabar e, komisijos narį Moskovisį ir kviečiame ponę Vestager, nepertraukdami e, šio posėdžio, prašau jūsų žimti savo vietą. Okay, so I propose we start again. Gerai, taigi iš karto aš siūlau tęsti posėdį. Keletas įžanginių žodžių. Ponas Gartie pirmininkaus baigiamąjį posėdžio dalį. Noriu padėkoti konkurencijos komisarė, kad atvyko į mūsų komitetą į jungtinį, tiesą pasakius, posėdį kartu su ekonomikos komitetu, nes kartu su ekonomikos komitetu mes dirbame panašų darbą. Jūs jau kalbėjote agresyvaus mokesčių planavimo klausimais ir siūlėte per tam tikrą laiką išplatinti ir surinkti atsakymus į labai išsamų klausimyną. Ir uh, visiškai akivaizdu, kad valstybėse narėse yra labai konkrečios taisyklės reglamentuojančios konkurenciją. Šiais metais mes rengiame kitą pranešimą ir prieš balsuodami komitete, o paskiau pateikdami plenariniai sesijai, norėtume išgirsti, kaip jūs vertinate tas pamokas, kurių buvo išmokta, kai jūs ėmėtės tyrimo. Dar kartą ačiū, kad atvykote ir iš karto sutiksiu žodį ponui Gutierį. Ačiū. Taip pat, pona Vestager, norėčiau dėkoti Jums, kad atvykote pas mus. Mes puikiai bendradarbiaujame, taip pat dirbame, šiuo metu rengame ir bendradarbiaujame su Jumis rengiant metinį pranešimą apie konkurencijos klausimą, kuris turėtų būti paskelbtas spalio mėnesį. Jūs Liepos 14 lankėtės ekonomikos reikalų komitete ir tada sakėte, kad vykdant tyrimą dėl kai kurių dalykų susijusių su valstybėmis narėmis, jums reikia daugiau laiko, negu kad jūs turėjote iki tada, iki jūsų apsilankimo posėdėje ir kad um, tada jau galėsite mus informuoti. Ir uh, džiaugiamės uh, todėl šią galimybę, kuri galbūt yra ties tikrai puikiai, kad uh, mes būtume informuoti, kiek pasistumėjo tyrimas dėl praktikos kai kuriuose valstybėse narėse. Komisarė, ačiū, ačiū, kad pakvietėte mane dar kartą atvykti į jūsų komitetą. Džiugu, kad jūs kartu su ekonomikos reikalų komitetu surengėte šį posėdį ir šį klausimą. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti tuo darbu, kurį atliko Eliza Fiera ir Michael Toram rengdami pranešimą. Taip pat liūdė Knydermairo ir pono Dots atliktų darbų, nes visa tai yra tasa tų reikalų, kuriuos sprendžia ekonomikos reikalų komitetas. Esam, esu dėkinga taip pat ir už konkrečius pasiūlymus. Aš manau, kad labai svarbus dalykas yra darbo intensyvumas. Ne svarbiausia neprarasti spartos. Ir visiškai akivaizdu, skaitant pranešimo projektą, kad atlikta gili analizė, pateikta nemažai rekomendacijų įvairiuose sritise. Pranešimo projekte atkreipiamas dėmesys, ne, pranešime nemažai dėmesio skiriama valstybės kontrolės klausimui. Ir džiaugiuosi, kad pranešiai teisingai pastebėjo, jog valstybės pagalba yra labai svarbi užtikrinti E, formuojant mokesčių politiką ir apskritai tai daro įtaką mokesčių sričiai. Mes nebejotinai turime užsibrėžę savų tikslų ir reikės nemažai padirbėti, kad jų pasiektume, nes mano galva konkurencija turi būti sąžininga ir čia daugiausia problemų kyla tarp tarptautinių bendrovių ir mažų ir vidutinių įmonių dabar, o jos turi turėti lygias galimybės konkuruoti. Aišku, joms negali būti taikoma ta pati mokesčių mokėjimo sistema. Dar noriu šiandieną pasakyti, kad mano galva valstybės pagalba gali būti labai naudinga. Bet kitas dalykas, kaip papildyti valstybės pagalbą kitomis priemonėmis, kad įmonių pelno mokesčio bazė Europos Sąjungoje būtų tobulesnė. Kaip kontroliuoti valstybės pagalbą? Ir kam? Ogi tam, kad jokia bendrovė neįgytų nepagristo pranašumo. Negali būti selektyvumo, negali būti lengvatų teikiama. Kitai žodžiai tariant, visos įmonės veikiančios šalyje turi, e, būti, turi veikti pagal tas pačias taisyklės, būtų jo, ar jos būtų didelės, ar jos būtų mažos ir nepriklausomai nuo jų veiklos sektoriaus bei a, nuosavybės. Būtent to aš ir norėčiau pasiekti konkurencijos rytėje. Mūsų atveju tikiuosi, kad priimti sprendimai leis nustatyti numatyti, kada valstybės pagalba tampa mokestinė lengvata. Ir a, norėčiau pasakyti, kad mes tikrai ketiname imtis priemonių prieš tas priemonas, kurios iškraipo konkurenciją per mokesčius. Ir tikrai reikia imtis veiksmų, kai įmonė gauna naudos ir įgyja pranašumą kurio nenusipelno ir tokiu būdu konkurencija yra iškreipiama. Valstybės pagalbos kontrolė kita vertus negali būti begalinė. Ribas apibrėžia Lisabonos sutartis. Ir tikrai mes negalime naudotis bet kokią priemonę. Jeigu kita vertus norime, kad kažkas pasikeistų, tai reikia bendrųjų priemonių, kad būtų panaikintos įstatyminės spragos ir reikia užtikrinti didesnį įmonių pelno apmokestinimo skaidrumą. Ir jūs žinote, kad yra numatytas visas veiksmų planas mokesčių srityje. Ir būtent dėl tos priežasties, pirmininkas Junkeris ir komisaras Moskovičiai tam planui teikia didelės reikšmės. Mes taip pat pastebime, kad e, jūs kalbate apie valstybės pagalbos kontrolę ir tais atvejais, kai yra išieškomi pinigai ES biudžetą. Nebijotinai, kad valstybės pagalba iškraipo konkurenciją, o jeigu konkurencija yra pažeista, ta pusiausvė yra pažeista, tai visiškai logiška išvada, kad būtina atkurti padėtį tokią, kokia ji buvo iki valstybės pagalbos. Tada kyla kitas klausimas, kaip susigražinti pinigus, bent jau į valstybės biudžetą, tam, kad jie būtų vėliau teisėtai naudingai panaudoti. Ir būtent pinigų išieškojimas turi tapti tam tikrą teisinę priemonę ir tokios yra. Valstybės narės pačios turi tokias priemonas, jos reglamentuojamos nacionalinės teisės lygių ir jos gali taikyti tą procedūrą ir jinai yra gera, jeigu nesikerta su komisijos sprendimais dėl išieškojimo. Ir pabaigai keletą žodžių apie tos dalykus, kuriuos aptarėme gegužę. Pirmiausia, dėl valstybių narių mokestinių mokesčių susitarimų. Jūs tikriausiai prisimenate, kad gegužę sakėme, jog nesame patenkinti bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis atlik, kurios atlieka tyrimą ir todėl aš kreipiausi į savo tarnybas, kad jos simtųsi oficialių žingsnių, kad būtų galima sustabdyti sprendimus ir kad būtų, e, primt, kad būtų priimtas sprendimas dėl suteikimo absoliučiai visos reikalingos informacijos. Turiu pasakyti, kad po tokio mūsų žingsnio visos valstybės narės dabar bendradarbiauja su mūsų tyrėjais. Ir tai mums suteikia galimybę išplėsti tyrimą, kurį atliekame. Mes paprašėme, kad valstybės narės pateiktų nemažą skaičių dokumentų dėl mokesčių susitarimų, juos analizuojame dabar ir mano tarnybos ir šiuo metu analizuoja visą tą informaciją, kurią suteikia valstybės narės. Ir panašu, kad kai kuriuose valstybėse narėse mokesčių susitarimo procedūra tenkina nepažeidžia EBPO reikalavimų ir EBPO e rekomendacijų. Tai yra gera žinia. Tačiau, nes visada yra tas tačiau. Taip pat randame įrodymų, kad kai kurie mokesčių susitarimai labai rimtai iškraipo konkurenciją. Ir aptikus tokius atvejus aš e, nurodau savo tarnyboms išplėsti ir tęsti tyrimą. Kitas dalykas. Mes taip pat aiškinamės, ar teisingai teikiama valstybės pagalba. Ir pranešėjas nebereikalo ragina mus spartinti darbą. Tačiau taip pat džiaugiuosi, kad pranešimo projekte yra sakoma, kad nepaisant to, jog reikia dirbti sparčiai, tirti sparčiai, svarbiausias dalykas, kad tas darbas būtų kokybiškas. Ir kaip aš žadėjau, mes baigsime e, tyrimą, laikysime užbaigtų, kai tik viską padarysime. Galiausiai norėtume pateikti valstybėms narėms ir rinkos dalyviams rekomendacijų dėl valstybės pagalbos taikymo e, mokesčių planavimo atveju, nes svarbiausia kad galėtume pateikti kažkokias rekomendacijas, tai tada mums reikia pakankamos skaičiaus atvejų. Ir kitas dalykas, kokio tipo tai turi būti rekomendacijos ar gairės, kaip užtikrinti jų aiškumą. Nes tai svarbu ne tik pačioms valstybėms narėms, bet taip pat ir visam verslui, visiems, kurie veikia rinkoje. Ir labai tikiuosi, kad pranešėjai pritars mūsų šitai minčiai, nes um, valstybės pagalbos sistema turi būti toliau tobulinama. Kita vertus, nebejotinai, tikiuosi išgirsti gerų minčių ne tik per šios dienos diskusiją, bet ir vėliau apie tai, kaip galima uh, užtikrinti, kad tokie pranešimai, kuriuos vat, ir jūs rengiate, virstų realiomis praktinėmis priemonėmis. Ačiū komisarė Vestager už labai įsamų jūsų darbo srities pristatymą, o toliau klaus, suteiksiu galimybę kolegoms užduoti klausimus ir nustatau dviejų minučių reglamentą. Jei ja, jį viršijus, jį viršijus, mikrofonas bus išjungtas. Ponas Langen, konkurencingumo tema pranešimą rengiantis. Ačiū ponė Vestager, jums suteikti visapusiškai galiojimai, kuriuos atnaujino komisijos pirmininkas ką tik. Konkurencijos politikos rytyje jūs galite pati priminėti sprendimus. Mes tačiau tikimės, kad valstybių narių kompetencijų srityje kai kas pasikeis ateityje, apie tai šiandien ryte jau buvo kai kas užsiminta. Aš, pono Moskovičiu, niekuomet netikėjau, tačiau jumis tikiu. Ir jeigu kai kurie teigia, kad tas nesažininga mokesčių praktika yra teisėta, tai galbūt tie, kurie taip šneka, nėra skaitę 110 sutarties dėl ES veikimo straipsnio. Ir čia mes turime kalbėti apie keturias šalis, kurios pakankamai dideliu mastu taikė tokią praktiką. Luksemburgė veikia galioja 376 išimtis mokesčių politikos srityje. Amazon pavyzdį noriu minėti. Aš 19 procentų PVM turiu sumokėti, kai ką nors iš Vokietijos perkiu iš Amazon sąskaitą gaunu iš Luksemburgo, pasienyje tas PVM yra kompensuojamas, o be to yra atitinkamas susitarimas su Luksemburgu tarp Amazon ir Amazon, kad už visą savo apyvartą generuojamą Europoje Amazon moka tik 0,24 arba 0,4 procentus PVM. Ir aš tikiuosi, kad jums įsikišus situacija pasikeis, nes praėjo jau vieneri metai laiko, kai jūs atsakinga už šį klausimą, taigi nepaisant didžiulio pasitikėjimo jumis, jis vis tiek turi tam tikras ribas. Kitas klausimas. Ne tik komisija, tačiau ir jūs atsakinga už konkurencijos politiką esate patekę į šio skandalo šešėlį, taigi visi turime į save pažvelgti kritiškai. Du klausimus noriu užduoti. Kaip įmanoma išlaikyti sveiką konkurenciją, kai valstybės yra atsakingos už mokesčių politiką ir stengiasi per mokestinius sprendimus prisitraukti, pritraukti kuo daugiau investuotojų ir kuo daugiau įmonių. Ponas Junkeris ir jūs šiandien teigiate, kad ir toliau bus laikomasi principo, pagal kurį valstybės mokesčių politikoje konkuruotų tarpusavyje. Ar jūs manote, kad teisėta į mokesčių konkurenciją? Kitas klausimas yra, kaip reikia spręsti šią problemą. Ar jūs manote, kad mokesčių konkuravimą ir toliau bus galima išlaikyti, jeigu atsisakytume to principo, kad valstybės narės pačios e, nustato mokesčius. Aš pritariu ponui Langenui, kad jūsų laukia labai daug darbo, tačiau galbūt jau atėjo laikas kartu su ekonomikos komisaru jūs inicijuotumėte Europos mokesčių agentūros steigimą tam, kad būtų galima daugiau nuveikti šioje srityje. Ačiū žodis ponui Liukiai komisijos narė savo įžangoje kalbėjote apie valstybės paramą ir e, atskleidėte, kad neteisingai suvokėte kai kurios dalykus, teigiate, kad jūsų užduotis yra užtikrinti, kad su visomis įmonėmis būtų, būtų elgiamasi vienodai atskirose šalise. Būtina tačiau užtikrinti, kad atitinkamoje rinkoje veikiančios įmonės su jomis būtų elgiamasi sąžiningai. Tuo tarpu ES įmonės veikiančios toje pačioje rinkoje yra skirtingai apmokestinamos. Pirmas klausimas. Kaip ketinate atskirti e, vieną nuo kitos valstybių narių teisę nustatyti mokesčių tarifus ir užkirsti kelią e, konkurencijos iškraipimui, kurį sąlygoja būtent tie skirtingi mokesčių tarifai. Kokiais būdais komisija ketina nustatyti, e, kada e, bus pasitaik, kada pasitaiko tokie e, neteisėtos valstybės paramos per lengvatinius mokesčių tarifus atvejus. Kitas klausimas. Ar ateityje, pradėdami atitinkamus tyrimus dėl valstybės paramos, atkreipsite dėmesį į tai, kad įmonė savo mokestinę bazę perkelia į trečiasias šalis, nes to priežastis galėtų būti atitinkami, atitinkamos mokestinės lengvatos. Nils Torvals. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Vestager, kad atvykote. Manau, kad viena iš pagrindinių problemų, su kuria mes čia susidurėme, e, tai yra bendrų sąlygų nebuvimas. Ir tikrai nesuprantu, kaip mes galime sukurti vienodas sąlygas nes šalis smarkiai skiriasi viena nuo kitos. Ekonominės sąlygos aplinkybės yra skirtingos, vienos šalis yra ES e, centre, kitos periferijoje. Vieną pavyzdį pateiksiu. Komisija neleido Telenor ir Telesonerą susijungti tarpusavyje. Toks buvo priimtas sprendimas, teigiant, kad Šiaurės Europos rinkoje šios įmonės yra per stambios žaidėjas, tačiau vertinant su kitomis įmonėmis ir bendros rinkos kontekste jos yra pakankamai mažos, tai komisija jas praktiškai ir paliko tame paribyje Europos. Taigi aš manau, kad mums reikėtų ir dabar jos e, turės taikyti pakankamai agresyves e, ekonominės priemonės, kad išlaikytų savo rinkos dalį. Taip aš galėčiau daryti išvadą, kad e, komisijos kairė ne visuomet žino, ką daro jos dešinė. Ir dėl to mes patenkame į tokią padėtį, e, kai bendrų vienodų sąlygų sudarimas ir e, įvairios mokestinės lengvatos ir toliau lieka neįprasti E, neišspręstais klausimais. Ačiū iš anksto, kad neatsakysite į mano klausimą. Ponas Vėgas. Tris klausimus turiu. Pirmiausiai dėl mokesčių oazių sąrašo. Tame sąraše matome tik tai keturias nedėlės valstybės - Andorą, Lichtensteiną ir e, kitas. Ar esama kokios nors bendros praktikos mokesčių vengimo, noriu paklausti ir ar kilo jums tam tikrų problemų, pavyzdžiui, gaunant atitinkamą informaciją, kokiais kriterijais remdamiesi sudarote tą sąrašą, tą sąrašą turi taip pat ir e BPO. Kadangi su tuo sąrašu nėra susijusi jokia papildoma informacija, kuri būtų viešai skelbiama. Kalbant apie atskaitomybę pagal šalis, manau, kad ji turėtų būti viešinama Tačiau taip pat noriu paklausti, kas bus atsakingas už e, tam tikrą poveikio įvertinimą, nes jau buvo atliktas atinkamas tyrimas susijęs su e, padėties bankų sektoriuje poveikio įvertinimu. Kalbant apie mokesčių politiką ir atitinkamus iš ankstinius mokesčių susitarimus, kas juos vertina, ir e, ar yra kokia nors institucija, kuri būtų už tai atsakinga, nes nekartą jau girdėjome, kad iš ankstiniai mokesčių susitarimai yra teigiamas dalykas, tai jeigu tai yra toks teigiamas dalykas, tai galėtume atitinkamai viešai tą informaciją ir skelbti. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, ačiū už aišku pasisakymą, už jūsų įsipareigojimus. Keletas klausimų, pirmiausia, dėl valstybės paramos gairių peržiūrėjimo. Iki dabar atrodo, kad valstybės narės bendradavo su, su tarnybomis ir tų tyrimų, kuriuos jūs vykdote e, atžvilgių. Ar galite pateikti daugiau informaciją, kaip patarsite, e, kokias rekomendacijas pateiksite ateičiai, kaip išvengti mokesnio dempingo arba kaip transformuotis, transformuosis tą, tą mokestinę konkurenciją tarp valstybių narių, kad konkurencija išliktų tik tarp bendrovių. Ar jūs peržiūrėsite valstybės paramos procedūras, kad būtų skurtos sankcijos, kaip kitose sritise, kad valstybė teikiant neteisėtą paramą būtų nubausta, užkertant kelią tokiam elgesiui ateityje Ar sutinkate, kad šios pinigos turėtų patekti į ES biudžetą iš baudų ir galiausiai skaidrumas, taip pat ir informatorių apsauga. Esu įstikinęs, kad jūs pritarėte nuomonėje, kad e, vieša informacija yra labai svarbi darant valstybių paramos tyrimus. Ar pritarėte esminių tokių mokslinių sprendimų elementų paskelbimui e, pagal e, akcininkų direktyvos nuostatas? LuxLeaks e, skandalas buvo pagrįstas informatorių suteikta informacija, pavyzdžiui, tokių kaip Antonas Dertūras, kuris dabar, kuriam dabar grėsia kalėjimas už tai, kad jis paskelbė tą informaciją. Ar pritarėte e, nuostatams dėl informatorių apsaugos ateityje? Ačiū. Dėkoju. E, toliau, Dion James. Ačiū. Galvojant apie mokestinę konferenciją, turėtume galvoti apie e, Europos konkurencijos politiką pramoniai, kuri turėtų konkuruoti visame pasaulyje, ne tik Europos Sąjungoje. Konkretus pavyzdys. Jungtinė karalystė buvo pasaulio lyderė e, naujovių, mokslinio tyrimų, medicinos srityje, tačiau ji e, nukrito žemiau konkurencingumo reikalinguose. Ši chroniška situacija, atrodo, yra ES taisyklių rezultatas taikomų e, medicinos tyrimams. Medicinos bendrovės, e, ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir ES vengia investuoti į mokslinius tyrimus, nes mano, kad e, negalės po to kompensuoti tų išlaidų Arba tos tyrimus daro ne ES, kur reguliavimo aplinka yra daug palankesnė ir finansiškai patrauklesnė. Praėjusią savaitę dar vienas komitetas ES priėmė sprendimą, kuris padidins iššūkius, e, su kuriais šis sektorius susiduria. Tai turi poveikių bendrovių e, pajamoms, mokesčių pajamoms, visa tai yra susiję. ES aišku, pateisins tai, ką jį daro. Jūs paminėjote kai kurios valstybės paramos aspektus, e, taikomas bendrovėmis suderinimą, tačiau kalbame, kalbant konkrečiai apie tai, ar kategoriškai galite patvirtinti, kad mums, komitetui, suteiksite tuos dokumentus, kurie e, svarstomi, nes šiandien, aiškiai, pateikiau pavyzdį, kad kai kurie komiteto dalykus be jokio dialogo su e, žmonėmis mes negalime atlikti jokios rizikos analizės. Ačiū, toliau Barbara Kapel. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Vertinant Ferreira Toirer pranešimo projektą, galima daryti išvadą, kad nuo 91 metų 65 atvejus tokių valstybės paramos uh, reiškinių komisija yra užfiksavusi, jūs tuo tarpu mums pranešėte, kad ketinate renkti atitinkamas gairias susijusias su valstybių parama rinkos dalyviams. Taryba ir taip pat e, fermer pranešime pageidavome, kad nuo 16 metų būtų automatiškai keičiamasi informacija ne tik apie E, tarp valstybinio pobūdžio mokestinių susitarimų, bet ir apskritai dėl visų mokestinių susitarimų dešimčiai metų atgal. Ar galėtumėte daryti išvadą, kad reikės atlikti daug daugiau tyrimų jūsų tarnyboms, jeigu išaiškėtų e, tokios valstybės paramos atveju didesnis skaičius, todėl noriu paklausti, ar turite pakankamai išteklių tiems tyrimams atlikti. Toirerio Ferreros pranešime yra e, siūloma įsteigti atitinkamą tarnybą, kuri įvertintų <clears throat> tos e, mokestinius e, susitarimus, mokestinius sprendimus. E, kaip Jūs vertintumėte tokį pasiūlymą? Trečias klausimas pranešimo projekte parašyta, kad dar ne visos valstybės narės suteikė reikala, e, informaciją, kurios buvo iš jų prašoma, taip pat ir mano šalis Austrija iki Liepos 20-osios to nebuvo padariusi savo įžangoje. Minėjote, kad dabar visos valstybės narės jau bendradarbiauja, pirmininkas nutraukė kalbėti ir suteikė žodį Ester Delange. Taip norėčiau paklausti dėl sąsajų tarp kiekvienai valstybei nariai skirtos ataskaitų ir jūsų darbo kaip tose ataskaitose nustatoma, kvalifikuojama valstybės pagalba ir kaip ta ir kiek tai duoda naudos jums dirbant darbą, kokiais kriterijais, kokiu kriteriju jūs pageidautumėte vieši, nevieši. Kitas dalykas, kaip sistema turėtų būti sudaryta, kad europinės įmonas neatsidurtų nepalankioje padėtyje konkuruodamos su a, trečios, trečiųjų šalių įmonėmis. Ačiū. Ir paskutinis paklaus kolega Tibor Zanis. Ačiū. Kaip aš suprantu, Europos Sąjungos įvairūs komitetai kelia labai panašių klausimų. Jie gali būti pavadinti tipiniai, bet yra ir netipinių klausimų apie mechanizmus, kurie reikalingi, kad būtų išspręstos problemos. Pabandysiu labai konkrečiai suformuluoti savo klausimą. Pavyzdžiui, mano valstybėje, Vengrijoje, Vengrijos vyriausybė šiuo metu stato brandulinės jėgainės. Aišku, iš mokesčių mokėtojų kišenės tie pinigai ateina. Uh, Pagal dabartinį vertinimą elektros energijos kaina bus nepaprastai aukšta. E, ir tai reiškia, kad kils kainos verslui. Žodžiu, galiausiai pinigai investuoja į sistemą, kuri pakels kainas energetikos rytyje Ir visa tai daroma, na, sakykime, panaudojus teisėtus, teisėtas priemonės, bet e, priemonės, kurios kertasi su ES energetikos e, politika. Taigi, kaip mes galime veikti, kontroliuoti tokias situacijas? Ačiū toliau spontaniški pasisakymai ir turime laiko tik vienam klausimai, ponia Pitikanė. Ačiū, aš labai trumpai. Ar jūs nemanytumėt, kad specialiosiuose valstybėms narėms skirtuose ataskaituose būtų nurodyta prievolė informuoti, kaip yra vykdomos direktyvos ir ar mokesčių lengvatos teikiamos vienai ar kitai įmoniai ir kokios naudos jos gauna, gaudamos tokias lengvatas. Ačiū toliau komisarė Vestager. Ačiū visiems už klausimus ir taip pat. <coughs> Ir taip pat už um, tai, kad visa diskusija labai intensyvi. Na, pirmiausiai turiu pasakyti, kad nepraradau jokios vilties. Ir tvirtai tikiu, ne tik savo kolegų galimybėmis, bet taip pat ir jūsų galimybėmis bei valstybėmis narėmis. Tikiu, kad visi mes dirbsime teisingai. Nes tai svarbu mūsų piliečiams, kurie mano, kad padėtis nėra teisinga nes, jos, nes piliečiai mato, kaip valstybės, nacionalinės vyriausybės ėmėsi didžiulių priemonų, kad būtų suvaldyta ekonominė krizė, buvo mažinamos viešosios išlaidos ir taip toliau ir taip toliau. Bet lygiai taip pat piliečiai tikisi, kad įmonės mokės nei per daug, nei per mažai, o tiek, kiek priklauso. Ir tai labai svarbu. Ir taip pat manau, kad piliečiai tikisi, kad mes iš savo pusės padarysime viską, kad kažkokia viena įmonė negautų lengvatų, kuriamis negali pasinaudoti kiti ir nesidurtų palankesnėje padėtyje. Aš manau, kad tokie tikslai mus vienyje. O dirbti mes turime taip sparčiai, kaip galime. Dabar dėl klausimo kaip mes apskritai galime kalbėti apie vienodas sąlygas, lygias galimybės, jeigu skirtumai didžiuliai. Pirma. Aš vertinu Lisabono sutartį kaip duotybę. Ten yra tai, kas reikalinga. Tai ne džiunglių knyga ir ne džiunglių įstatymų knyga, tai nėra mūsų siekių dokumentas, tai yra taisyklių savadas, ką mes galim daryti ir ko mes negalim daryti. Ir manau, kad būtent laikydamiesi sutarties nustatytų ribų, mes turime veikti. Iš tiesų yra skirtumų. Tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, įmonė priima sprendimą dėl savo buveinės. Įmonė priima sprendimą dėl uh, vietos, kur bus vykdomas mokslinis tyrimas, o skirtumas yra paprastas. Tai ne tik darbo vietos, tai yra ir e, darbas universitetais, papildomų e, darbo vietų kūrimas ir taip toliau, ir taip toliau. Mes neturime siekti to, ko pasiekti neįmanoma. Nes daug kas veikia tik tada, kai veikia konkurencija, bet ta konkurencija turi būti sąžininga. Ir net pasiekus sąžiningos konkurencijos mūsų darbas nesibaigs. Dėl kažkokios naujos institucijos sukūrimo ar kažkokio tai įvertinimo institucijos sukūrimo. Manau, pirmiausia, reikia pažiūrėti apskritai, ką mes padarėme. Nes faktiškai EBPO ir Elgesio kodekso komitetas tikrai daro gerą darbą e, mokesčių bazės mažinimo ir pelno erozijos srityje, BEPS srityje nes tai bus darinamos procedūros, derinamos taisyklės ir uh, kiek daug mums pavyks suderinti su EBPO, tiek mes išlošime. EBPOgi šioje srityje dirba jau ne vienerius metus. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, e, patentinių bok, e, dėžučių atveju. Gi Elgesio kodekso komitetas dirba jau ne vienerius metus, o dirba kam? tam, kad galima būtų labai kokybiškai pajudėti į priekį. Aišku, tai gal vyksta per lietai, bet um, nagrinėdam, komitetas nagrinėdamas netradicinės priemonės leis mums pasiekti didesnės pažangos. Dar vienas dalykas, kad yra tokių priemonių, apie kurias jūs kalbate, bet jos užims labai daug laiko. Dėl susijusių rinkų. Kai aš įsigilinau, kaip veikia konkurencija, tapo akivaizdu, kad e, tarptautinės bendrovės veikia gana siaurose nacionalinės rinkos ribose ir net labai stambios įmonės, kurios teikia galimybę naudotis mobiliaisiais tinklais, veikia nacionalinios rinkos lygiu. Todėl atsirado skaitmeninės rinkos strategiją, tam, kad rinka išsiplėstų, kad įsiplėstų e, pati rinka ir tokiu būdu, kad įmonės galėtų konkuruoti tarpusavėje. Aišku, Mes kalbame jau keletą dešimtmečių apie bendrąją rinką, kai kuriuose sritise jinai jau veikia keletą dešimtmečių, bet paradoksas tas, kad kalbėdami apie e, bendrąją rinką, mes turime pripažinti, jog nėra bendros skaitmeninės rinkos ir mes turime ją sukurti ir sutvarkyti. Aišku, mes turime labai kryptingai veikti, kad būtų atsižvelgta į tai, ką pačios valstybės narės daro mokesčių srityje, e, kas daroma valstybės pagalbos srityje ir kad visą tai dėrėtų su konkurencija. O kriterijus turime ir kriterijai yra aiškus, todėl galime atskirti, kada turime teisę kištis į valstybių narių kompetenciją, kada turime teisę vadovautas sutartyje nustatytomis konkurencijos taisyklėmis. Ir kriterijų yra daug, yra selektyvumas ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, dalis tų kriterijų leidžia mums atlikti vertinimą remiantis faktais, ar nėra perkeliamas pelnas. Yragi kainodaro susitarimai, yra kitokie fiskaliniai dalykai, kurie padeda mums tokį įvertinimą atlikti ir tada jau galime numatyti kontrolės mechanizmą, nesumenkindami, nepažeisdami tuo pačiu valstybių narių suverenių galių šioje srityje. Manau, kad iš dalies tokiu būdu atsakiau ir ponui Torvalui kuris klausė dėl lygių sąlygų, lygių galimybių. Ne tada, kai yra stambios bendrovės, kurios veikia 10, 15 ar daugiau valstybių narių, jos veikia vis tik tai nacionalinėse rinkose. Ir pagal mano postą aš turiu tris funkcijas - konkurencija, sus, įmonių susijungimas ir kova su karteliniais susitarimais. Kai kalbame apie susijungimus, mes Dėl ko nerimaujame? Pritendimą dėl susijungimo priima pats verslas, verslo įmonės, bet mes vertinam, analizuojame, ar toks susijungimas nepadarys neigiamo poveikio konkurencijai, ar nepakils dėl to kainos, ar nebus stabdomos inovacijos. Taigi e, susijungimo atveju pats susijungimas negali tapti jokių pateisinimų įmoniai siekti didesnio pelno ar užkelti kainas. Dabar dėl pono Maragel klausimo dėl trečiųjų šalių. Aišku, sudėtinga, nes kai kuriais atvejais mes nu, negalime nieko padaryti. Gal, bet keičiantis informaciją apie fizinių asmenų pajamas, mes jau pasiekėme šiokių tokių rezultatų. Ir tie rezultatai suteikia galimybę ir pačioms rečiosiams šalims pasinaudoti mūsų informaciją. Tai yra gerai. Poveikio vertinimo tyrimas. Tyrimą atlieka PricewaterhouseCooper įmona kuri laimėjo konkursą. Ir kai mes tyriame padėtį valstybėse narėse, tai tokiu atveju mes prašome valstybių narių pateikti mums informacijos apie mokesčių susitarimus. Jų turi būti 13-14 pateikta skirtingo tipo. Mes neskelbėme, skeldami informaciją atitinkamai įmonių pavadinimų, nes, nes tyrimas turi savo apribojimus nebejotinai, bet mes, um, neskaldami pavadinimų, taip pat stengiamės, kad įmonės nebūtų neteisėtai apkaltinamos uh, kažkokiu blogu elgesiu. Dabar dėl uh, konkrečiai valstybei nariai skirtų ataskaitų. Daug buvo klausimų. Tiesą pasakius, neturiu aiškios nuomonės, kokia tai turėtų būti ataskaita, bet mums kas svarbu, tai kad būtų labai skaidriai vertinamas mokesčių tarifas. Nes jeigu nustatomas nulinis tarifas, tai kyla klausimas, o kaip tai įmanoma? Ar tas nulinis tarifas reiškia, kad įmonė įgauna kažkokį pranašumą, ar tai yra tarsi e, valstybės pagalba fiskalinėje srityje, pavyzdžiui. Nežinau, kaip konkrečiai visą tai veikia žemės ūkio sektorija, todėl negaliu kvalifikuotai atsakyti, bet vienas iš įdomių dalykų susijęs yra su patentinėmis dėžutėmis. Ir valstybės narės yra susitarusios, kad patentinės dėžutės gali būti, jeigu moksliniai tyrimai vykdomi pačioje valstybėje narėje. Tada Toks susitarimas yra suprantamas. Jeigu pačioje valstybėje narėje yra vykdomi moksliniai tyrimai, tai jūs turite galimybę a, gauti investicinę gražą. Bet yra kita istorija, kai patentų dėžutė sudaroma pasinaudojus tais moksliniais tyrimais, kurie vykdyti už valstybės narės ribų, nes tai jau aiškus noras gal įgyti pranašumą, pasinaudoti. Taigi, tyrimas turi būti atliktas įvairiose sritise šio požiūriu. Dabar dėl gairių ar rekomendacijų. Nemanau, kad mano generalinis direktoratas ir aš turime pakankamai išteklių visais atvejais parengti kažkokias gairias ar rekomendacijas. Mes e, veikiame gi tada, kada kyla įtarimas, nes pačios pirmiausiai valstybės narės turi priimti sprendimus ir sukurti tokias mokestinės sistemas, kurios nepažeistų dabarties taisyklių, galiojančių taisyklių. Todėl svarbus yra kitas klausimas. Kas, koks yra pagrindas, kokia yra reikalo esmė, nes tik tada mes tik tokiu lygiu mes galime teikti gairias ar rekomendacijas. Ir skirkite, prašom, gairias ir rekomendacijas. Nes, pavyzdžiui, gairių rengimas gali pareikalauti daug daugiau laiko. Tai atsiprašau, rekomendacijos e, rengimas gali reikalauti daug daugiau laiko, nes jos yra galų galia teisinių požiūrių paprastai privalomos. O gairės yra abstraktesnis dalykas, kurios yra labiau rekomendacinio pobūdžio, e, jomis rekomenduojama kaip išvengti vienu ar kitų problemų ar pažeidimų. Dėl Vengrijos mokesčių. Tai yra e, ne fiskalinės srities tyrimas, turiu pasakyti, o tyrimas dėl suteiktos valstybės pagalbos ir mes esame kreipęsi į Vengrijos um, vyriausybę, kad mums pateiktų informacijos apie valstybės pagalbos teikimą. Ir aišku, tikimės, kad ta informacija bus suteikta. Be to, tikiuosi, kad kai vyks konsultacijos rengiant kiekvienai valstybei nariai skirtą ataskaitą, mes atliksime darbą gana greitai, nes, pavyzdžiui, tyriant konkurencijos pažeidimo bylas. Ką mes matome? Mes matome, kaip, reik, kaip tyrimas persikelia iš vienos valstybės narės į kitą. Ir, a, tai, o tyrimą atlikti reikalinga, jeigu norime užtikrinti skaidrumą. Todėl aš įsivaizduoju, kad mes turėtume surasti tam tikrą pusiausvyrą. O pusiausvyrą būtina visada. Reiktų gal pasidom, pa, pa, perimti jungtinių valstijų patirtį, kai kuriuose srityse skaidrumas yra daug didesnio lygio jungtinėse valstijose nei mūsųse. Galbūt mums reikėtų pagalvoti, ar neverta būtų perimti jų patirtį, bandant viską subalansuoti. Nes iš tiesų jie niekada nepriima jokios taisyklės, kuri uh, padidintų verslui darbo administravimo naštą, nes visur turi būti pusiausvyra. Kita vertus, jeigu mes jau kažkam suteikėme privilegijas, tai tada reikia galvoti, ar tos privilegijos nieko neiškraipys. Labai ačiū komisarė Vestager už įdomų naudingą apsikeitimą nuomonėmis. Dabar perduodu žodį Elenui Lamasur, baigiamosiams išvadoms ir praktiniams pareiškimams. Ačiū. Ačiū Roberto. Noriu padėkoti savo ruoštų, ponė komisarė, už tai, kad tiksliai atsakėte į visus klausimus. Ir manau, kad pademonstravote, kad kai kalbam apie jūsų tyrimų atvejus, kurių jūs sakėte yra daugiau negu manėte iš pradžių bus pagal e, tas procedūras ir valstybės paramos taisyklių pažeidimus, jūs sugebėjote sukurti, sugebėsite sukurti politinį įspūdį ir išlaikysite tą politinį judėjimą, kad valstybės narės užbaigtų šią praktiką ir atėjus laikui suderintų pagaliau e, apmokestinamos apmokestinamo pelno apibrieštis, dirbant kartu su parlamentu ir komisija. Dar vienas aspektas, kurį turime atkreipti dėmesį, jūs ir mes, tai yra tolesni veiksmai. Tuomet tam, kad tos nenormali praktika būtų na, išnaikinta. Remiantis e, BPO rekomendacijom, jūs patekite pavyzdžių. Kalbėjote apie patentų rinkinį, kurią reikėtų pakeisti inovacijų rinkiniu ir Elgesio kodekso grupėje jau 15 metų e, pademonstravo prieš 15 metų, kad e, e, e, galima padaryti poveikį. Taigi dėkoju visiems, dėkoju visiems dėkavusiems mm, dalyvavusiems šiame posėdėje, dėkojame ekonomikos komitetui, kurie kartu su mumis organizavo šį posėdį. Ačiū visiems uždėmesi. Posėdis baigtas.